Okay, dear colleagues, I would like to start our meeting. Uh, uh, welcome, good afternoon. Uh, I would like uh, to adopt the agenda. Norėčiau patvirtinti darbo tvarkę. Turiu visą eilę pranešimų. ES ir Norvegijos susitarimas dėl e, PVM pakeitimų nebuvo pateikta Todėl uh, Miguel Džiegas pranešimo projektas dėl naujo susitarimo PVM klausimų su Norvegija nebus aptariamas, nes pakeitimų nebus teikiama. Rytoj iš ryto iš karto balsuosime. Balandžio 24 dieną. Toliau. Rekomendacijų ir sprendimų iš koordinatorių posėdžio tvirtinimas. Uh, E, ir visa eilė pranešimų e, yra tvirtinama, buvo sutarta, kad e, gegužės 15 dienos sprendimas bus tvirtinamas ir mes galėsime uh, svarstyti. Toliau, ECB paskirimo procedūros koordinatai susitarė dėl kitų žingsnių susijusių su taryba, dėl eurogrupės dėl Europos parlamento sustiprinto vaidmens ateitie skiriant ECB pareigūnus, ypač galvojant apie dabartinės e, ECB sistemos skirimo e, pasiteisinimą. Dėl Brexit. Rytoj vyks dar posėdis tą temą. Ir e, netrukus mes aptarsime pono Hais pranešimą Koordinatoriai nusprendė, kad tas pranešimas turėtų leisti užtikrinti e, nuoseklumą delegacijų sudėtyje. Toliau Vernes Jang e, atsakingas už tai, sekretariatas teikia informaciją e, spaudai Klausimas numatytas balandžio 24 dieną, planas patvirtintas, kalbėsime apie finansinių produktų pardavimą, atskiras posėdis yra numatytas e, su studijų autoriais komisija ir politikos departamentu. Birželio 19 dieną turėtų būti sudaryti e, Prancūzijos, Italijos, ESA e, komisijos atstovais ir kitais susitikimas kon vizitai ir delegacijos, komentuosime Bazelio vizitą. Dėl Junktinio Amerikos valstijų yra nutarta Liepos mėnesį važiuoti ir, ir rengiama bendra programa kartu su Vašingtonu, ji bus pateikta. E, nutarta e, prašyti neįlinio posėdžio Liepos 9 dieną 15 val. apie pinigų dialogą su ESRB Toliau koordinatoriai sutarė dėl tolesnių EMUMS e e, gruožių mėnesio paketo elementų įgyvendinimo. Koordinatoriai sutarė a, e, pasikviesti visą eilę SSM stebėsinos valdysenos narių į uždarą posėdį. Posėdis nebus viešas, rytoj jis įvyks, visa eilė nacionalinių stebėtojų bus pasikviesti, kurie priklauso SSM Toliau viešos politikos departamento studijos ateityje. Galvojant apie artėjančius e, koordina, parlamento kadencijos, pabai, kadencijos galą, koordinatoriai nusprendė užsakyti studiją e, susijusią su reglamento 537-2014 įtaka. Tame reglamente kalbama apie ES reglamentinio audito rinkos e, koncentracija ir konkurencija. Buvo sutarta, kad nebus reikalinga jokių papildomų peticijų numeriui 0056-2017 ir 0429-2017 pasiūlymai rezoliucijoms buvo nuspręsta neteikti jokių pasiūlymų rezoliucijai B80131-2018 dėl e, bendradarbiavimo ekonomikos. Paskutinis pirmininko pranešimas. FAM įni prašymų koordinatoriai sutarė prašyti pagal 55 taisyklę, e, jeigu ji bus patvirtinta, e, įni e, išbraukti iš FAM visa kita, kas netitinka 55 e, taisyklės ekon komitetų yra nepriimtina. Prieštaravimų nebuvo pasiūlyt pateikta jokių dėl planuojamo susitikimo su Bundestago finansų komiteto atstovais birželio 29 dieną ir bendro posėdžiui, bendram posėdžiui tarp EMPL ir Dėl e, kiekvienai valstybei renkiamų rekomendacijų, birželio 28 dieną numatytas toliau buvo sutarta, kad bus teikiama e, pasiūlymų rezoliucija dėl IFRS 17 Liep, Liepos mėnesio plenariniam posėdžiui. Aš sutinku dėl e, pateikti ataskaitos dėl vykstančių trišalių dialogų. Balandžio pabaigoje, pradžioje įvyko e, bendrųjų nacionalinių e, pajamų reglamento. E, trišalis dialogas, viskas vyksta pagal darbo tvarkos taisyklių 69 taisyklės F punktą. Be abejo, mes dabar laukiame formalaus tarybos patvirtinimo šiam susitarimui. Dėl ECN plus reglamento e, balandžio 17 dieną vyko pirmasis trialogas. Visos trys institucijos susitarė dėl kalendorius ir pasidalino politinius ir techninius darbus pagal siūlomą direktyvą. Dauguma aptartų problemų, e, e, saugikliniai straipsniai, nepriklausomybė, resursai, baudos ir nuoseklumas buvo aptarti ir e, dabar yra. Um, pradedama vėl apie juos diskutuoti, siekiant galutinio susitarimo, paskutiniai politiniai trilogai vyks gegužės 14 ir 30 dieną. Dar noriu pasakyti, kad turime patvirtinti kovo 19, 20, kovo 26, 27 ir balandžio 9 dienos protokolus. Jeigu komentarų nebus, tada steigiame, kad protokolas patvirtintas. Ir galiausiai. Galime pereiti prie penktojo mūsų darbos varkės punkto. ES ir trečiųjų valstybių santykiai susiję finansinių paslaugų reguliavimu ir priežiūra. Pranešėjas Brian Hayes. Ponas Hayes e, pranešimo projektą pateikė ir dabar mes galime jį aptarti, bet pirmai jis pristatys tą pranešimą. Prašau. Much, um... Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, tai svarbus pranešimas ir iniciatyva dėl keletos priežasčių. Pirmiausia, todėl, kad praėjusiu metu vasarį komisija paskelbė apžvalgą tų sprendimų, kuriuos, kurių ketinama imtis finansinių paslaugų reguliavimą. Antras veiksnys tai yra Brexit kontekstas ir nepriklausomai nuo pasirinkto galiausiai požiūrio mes kaip parlamentas turime suderinti savo poziciją su tuo, kas vyksta šiuo metu. Iš karto noriu pasakyti, kad tai buvo vienas iš mano išeities taškų taip pat. Šio pranešimo bendrasis tikslas - horizontalus procedūrų įvertinimas ir aišku kyla nemažai klausimų, ar tai, kas siūloma, e, atitinka tikslą, ar galima patobulinti procedūras ir kaip galima sutvarkyti lygivertiškumo sistemą, kaip už ją mes kaip parlamentarai gausime informaciją ir kaip už ją bus atsiskaitoma. Turiu pasakyti, kad dabartinė lygivertiškumo sistema turėtų būti rimtai peržiūrėta ir patobulinta. Tiesą pasakius, neegzistuoja tinkama lygivertiškumo sistema ir jūs žinote, kad sprendimai priimami kiekvienu atskiru atveju ir Vienas iš dalykų pranešėme, apie ką aš kalbu, tai, kad turi būti teisėkuros sistema, kuri, grin, kuria remiasi lygiai vertiškumas, turi būti standartizuotas procesas, pagal kurį prieimami lygiaverčiai sprendimai. Dar vienas elementas tai primamų sprendimų ir tų sprendimų prieimimo proceso skaidrumas. Aš manau, verta taip pat atkreipti dėmesį į tai, kad Jeigu parlamentas šį klausimą vertins visapusiškai ir tada kyla klausimas, ar tikrai lygivertiškumo principas yra taikytina santykiuose su trečiosiomis šalimis. Ir ypač, kai kalbame apie prieigos prie mūsų rinkos suteikimą. Tikrai negalime čia kalbėti apie abipusiškumą ir lygiavertiškumą, nes labiau tai panašu į biletą į vieną pusę. Mes suteikiame e, mes suteikiame prieigą trečiosiam šalims. Aišku, labai dažnai dar primami ir vienašališki sprendimai. Bet aš įsivaizduoju, kad ES finansinės institucijos tikrai uh, gautų naudos, jeigu galėtų veikti ir trečiųjų šalių rinkose. Ir Nebejotinai lygiavertiškumo principas leidžia pašalinti teisėkuros barjerus, geriau konkuruoti, užtikrinti kapitalo įplaukas ir lengvesnį tarptautinių standartų įdėgymą, tuo pačiu mažinant sisteminę riziką. Tai yra lygiavertiškumo sistemos pranašumas ir nauda. Dar vienas dalykas, kad lygiai vertiškumo sprendimus paprastai įtvirtina įgyvendinimo teisės aktą, o parlamentas šiuo atveju negali įtakoti tų aktų turinio. Todėl reikia skirti du dalykus - politinius ir techninius E, lygiavertiškumo pagrindų priimamus sprendimus. Nuo gruodžio 27-osios komisija aiškiai pasakė, kad jos priimtas sprendimas galios tik tai 12 mėnesių, o pratesimas to laikotarpio bus įmanomas tik tada, jeigu bus deramasi tarp institucinių pagrindų. Neketinu ginčyti, ar komisijos pasirinktas požiūris yra teisingas ar ne. Neketinu kalbėti apie tai, ar priimtas politinis sprendimas, tačiau svarbiausia, koks bus parlamento vaidmuo. Ir kaip mano kolega Bals savo pranešime įvertina ES finansinio reguliavimo sistemą, Taip ir aš manau, kad reikalinga lygivertiškumo sprendimus įgyvendinti ne E, įgyvendinimo teisės aktais, o deleguotaisiais teisės aktais. Ir todėl aš manau, parlamentas turi pasirašyti jau ir galiojančius sus prekybos susitarimus. Nebejotina viena, kad Europos parlamentui turi tekti daug didesnis vaidmuo priimant visus tokius sprendimus. Aš pateikiu taip pat keletą rekomendacijų, kaip sugriežtinti visą procesą. Ir aš manau, kad bet kuriuo atveju sprendimus ISA turi peržiūrėti kas trejus metus ir visos atitinkamos institucijos turi e, atlikti priežiūrą, kad įsitikintų, jog šalis, su kuria pasirašytas susitarimas, laikosi lygivertiškumo principo. Taip pat turi būti visiškai nustatytos aiškios procedūros, kaip įgyvendina vyriausybės lygivertiškumo sprendimus. Dar vienas dalykas - tai tarptautinių institucijų vaidmuo. E, visame šiame kontekste, nes su jomis būtina susitarti dėl e, finansinių paslaugų reguliavimo. Todėl reikia veikti tarptautinių lygių vadovaujantis tarptautiniai finansų rinkos principais, kad būtų užtikrintas finansinių rinkų stabilumas ir išvengta teisinių sisteminių spragų. Taigi tiek aš norėjau pasakyti, tokios būtų mano pastabos, tačiau kaip minėjau anksčiau, reikia atsižvelgti į papildomus veiksnius, tokius kaip Brexit. Ir todėl aš manau, mes turėtume sutelkti jėgas ir derinti savo poziciją su tomis naujai gimstančiomis aplinkybėmis. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū. O dabar SND vardu pasisakys ponas Fernandas. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas tikrai svarbus ir buvo būtina imtis šios temos, kaip sakė pranešėjas. Tačiau neįmanoma atskirti šios diskusijos nuo dėl Jungtinės karalystės įstojimo vykstančių dėrybų. Aišku, tai turėtų būti gal labiau techninė diskusija, o ne politinė. Ir turėtume svarsyti, kaip suderinti lygiavirtiškumo sistemoje vykstančius procesus bei nustatyti lygiavirtiškumo sistemos kontekste taikomus kriterijus. Tačiau Brexit dėrybos ir visas vykstantis dėl to procesas neleidžia šį pranešimą svarstyti plačiau. Tenka apsiriboti tik tai techninį lygiavertiškumo sistemos pusę. Bet mes turime suprasti, kad finansinių paslaugų reguliavimas ir priežiūra yra labai svarbus dalykas. Ir nebejotina, kad Europos parlamentas turi turėti galimybę tarti savo žodį. Pranešimo projekto turinys yra gerai suderintas, galima dėl to pasveikinti pranešėją, išdėstyti įvairūs principai ir lygiavertiškumo sistemos nauda, kurios galime tikėtis. Tačiau jau minėjau, kad nepamirškime, ateityje tai gali turėti labai e, didelio poveikio po to, kai Junktinė karalystė išstos iš Europos Sąjungos. Mums sunku kai kurios dalykus suprasti, nelabai aišku, e, E, ko siekia pranešėjas tam tikrais atvejais, bet manau viską įsiaiškinsime per artimiausias savaitės. Svarbiausia, kad lygiavertiškumo sistema veiktų kaip centrinė sistema. Kita vertus, penktoje dalyje kalbama apie abipusį pripažinimą ir mes nemanome, kad ten viskas labai teisingai. Dar aštuntojoje dalyje nagrinėjimas lygiavertiškumo sistemos santykis su apskritai e, turi būti nagrinėjimas ilgivertiškumo sistemos santykis su apskritai ir ES teisėje, kurios sistema, neapsiribojant kaip dabar, vien tik tai tarptautinė sistema. O dėl lygiavertiškumo sistemos taikymo, tai nebejotinai šis principas turi būti įtrauktas į ES teisyną. negalima, negalima leisti, kad lygivertiškumo sistema būtų taikoma automatiškai. Pranešėjas nurodo, kokie kryptimi vertėtų dirbti toliau. Ir akcentuoja lygiavirtiškumo sistemos politinę svarbą. Tačiau ne viskas yra aišku. Neaišku, koks ryšys sieja tarptautinės ir ES priežiūros institucijas. Ir pavyzdžiui, 20-ąją straipsnėje didesnės teisės yra suteikiamos nacionalinėms priežiūros institucijoms, bet aš manau, dėl 20 straipsnio dar reikės a, diskutuoti. Tačiau nepaisant a, kai kurių mano paminėtų silpnųjų pusių, aš manau, kad pranešimo turinys yra geras ir dar kartą, kaip ir pranešėjas, akcentuosiu, kad reikia nepamiršti ir vykstančių Junktinės karalystės įstojimo dėrybų. Gali būti, kad mums teks šiek tiek koreguoti pranešimo turinį, bet aišku, mes ateityje per keletą savaičių jį analizuosime ir tikėkime, kad ES atsiras tikrai kokybišką lygiavertiškumo sistemą, bet dar kartuoju priklausys ir nuo to, kaip vyks dėrybos dėl jungtinės karalystės išstojimo. Ačiū. Thank you, Chair. Peter Riecik. Sveiki, dėkoju, pirmininkė. Mes, aš sveikinu pranešėjo, e, pranešimo projektą. Čia yra pabrėžti keli labai svarbus e, dalykai, kuriuos mes turime apsvarstyti ir parlamente, ir komisijoje. Mes galime sutikti su tuo, kad su e, daugeliu pranešėjo teiginių. Pastaraisiais metais mes susidūrėme ir toliau susidursime su nemažai iššūkių, kurie gali e, suformuoti mūsų požiūrį į trečiasią šalis, kalbant apie finansinės paslaugas. E, šiuo metu mes esame E, tame procese, kad mes e, išgyvenam e, didžiausio finansinių paslaugų centro E, reiškinį. Mūsų, mes esame kaip ir didžiausias finansinis e, paslaugų sektorius ir e, jis traukėsi iš mūsų kontinento. Taigi taip pat mūsų, mums nusimato finansų krizė ir atsižvelgiant į visus tuos iššūkius, kaip teisingai pastebėjo pranešėjas, mes turime pagalvoti, kaip suvaldyti mūsų verslą su trečiosiomis šalimis. Ir Taip pat yra nemažai naudos, tarp jų ir tarp valstybinio verslo palengvinimas, taip pat aukštų standartų išlaikymas tam, kad galėtume palengvinti įmonėms prieimą prie didžiausios pasaulio bendrosios rinkos. Nepaisant to, mes turime nepamiršti to fakto, kad mes esame vienintelė jurisdikcija pasaulyje, kuri numato ekvivalentiškumą savo teisės aktuose. Mūsų požiūris nėra holistinis. Mes žiūrime turime fragmentiškai e, teisės aktas, e, kiekvienas teisės aktas atskirai. Dėliu atveju mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip mūsų ekvivalentiškumo e, nuostatos būtų nu, nuoseklesnės, būtų didesnė demokratinė atskaitomybė ir turime išvengti sprendimų priimtų remiantis politinę ambiciją. Mes turime užtikrinti, kad mes išlaikysime ir aukštus standartus, ir e, būsime atviri e, globaliame pasaulyje. Tarptautinis bendradarbiavimas yra būtinas ir harmonizuota globali struktūra padeda užtikrinti, kad visame pasaulyje būtų laikomasi standartų. Tačiau, kai mes Kviečiame rinkos dalyvius e, iš viso pasaulio dal, e, užsimti verslų Europoje. Labai svarbu, kad mes e, bendrautume su nacionaliniais reguliatoriais. Todėl E, ekvivalentiškumas labai svarbus ir pritraukiant verslą į Europą, tačiau taip pat turime sugebėti e, panaudoti savo minkštąją galę e, tarptautiniuose forumuose, kad galėtume užtikrinti reguliavimą ir priežiūrą. Ekvivalentiškumas yra stipri priemonė, kurią mes naudojamės, tol, kol mums pavyks tai įgyvendinti tinkamai. Dėkoju. Ačiū. Filip Lambers, prašom. Good evening, Chair. Labas vakaras, pirmininkė. Esu visiškai nepasirenkęs, todėl nekomentuosiu. Ko manęs apie tai niekas neinformavo, tad aš nešvaistysiu jūsų laiko ir savo pastabas pateiksiu raštu. Praėjusią savaitę kažkas iš plenarinės, plenarinės sesijoje man atsiuntė žinutę, kad aš esu kvailas, tai aš dabar tapau labai drovus. Nematau kolegų iš GUE. FDD? Jūs FDD vardu pasisakote? Na, aš jų ne, nepasakysiu nei komunistų, nei soc, e, socialistų vardu. Na, negalima diskriminuoti Didžiosios Britanijos ir Londono sičio. Jūs turėtumėte būti protingi. Ir, aš, ir neleiskite vadovautis iš ankstinių nusistatymų, mes turime demokratinę teisę išeiti, tai mūsų teisė. Ir turėtumėte norėti užsimti verslų su, mumu, su mumis, nes a, e, galiausiai mes esame Europos bankininkai. Ir a, e, manau, kad jūs nenorite a, e, tam pakenkti. Pagalvokite apie tai, turbūt man nereiktų kartotis. Dėkoju. Gerai. Tada dabar e NF. Iš e NF frakcijos nieko nematome. Tad perėmėme prie spontaniškų pasisakymų. Panaš perės, prašom. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Su šiuo uh, savo iniciatyva rengiamą pranešimu. Mūsų komitetas e, pradeda dalyvauti labai griežtoje diskusijoje apie tai, kokia bus e, pinigų ir ekonomikos politikos parlamentinė priežiūra. Jau įvyko pirmasis pasikeitimas nuomonėmis šią temą ir po to, kai buvo paskeltas komisijos komunikatas 2017 m. vasario mėnesį, jau įvyko uh, debatų, keitimosi nuomonėmis su FISMA generaliniu direktoriumi ir mes kalbėjome apie tai, kas yra atitikimo ekvalencijos sistema. Aš e, sutinku dėl vieno punkto, kurį pasakė pranešėjas. E, tas ekvalencijos e, mechanizmas, kuris egzistuoja ir kuris yra numatomas 16 iš viso teisės aktų, turėtų būti pritaikytas naujam kontekstui E, po to, kai pasitrauks Junktinė karalystė. O be to, man atrodo, mm, be šio punkto visa kita, man atrodo, visiškai kitaip negu pranešėjai. Pranešėjas sako, kad galbūt tas ekvivalentiškumo mechanizmas nėra pritaikytas poreikiams. Aš galiu čia aiškiai pasakyti, kad čia mūsų nuomonė visiškai kitokia. Pranešėjas siūlo paprasčiausiai uh, E, kalbėti apie nuostolio, apie pelno praradimą, nuostolius ir kalbėti apie tai, kad ES kelia labai griežtus reikalavimus dėl e, įmonių, kurios ateina iš, iš trečiųjų šalių priežiūros. E, tai yra absoliuti mūsų rinkos priežiūra. E, ir nuo to nukenčia trečiosiuose šalise esančios, esantys subjektai, bet ką aš suprantu pagal tą fit for purpose, kaip sako pranešėjas, e, jis e, e, čia visiškai nukrypsta nuo tos, ekvali, nuo tos ekvalitiškumo dvasios. Darybose mes kalbėjom apie šį mechanizmą. Mūsų darybų vadovas Mišelis Barnie tai labai aiškiai apibrėžė, bet mūsų pranešėjas, man atrodo, geriau yra rinkęs uh, krypti link abipusio pripažinimo mechanizmo režimo. Man atrodo, kad čia iškyla labai didelė rizika. Tačiau požiūrių skirtumai tarp mūsų akivaizdus, nes pranešėjas siūlo nebekurti tokių teisės aktų ES, kurie E, tarnautų pavyzdžių kitiems ir pralenktų savo kokybę kitus ES teisės aktus. Jis greičiau siūlo, kad ES teisės aktai būtų susilpninti lyginant su tarptautinė arena. Teisės aktų, kurie supranta, apie ką aš kalbu, ir čia e, mes e, puikui to pavyzdį matome. Aš e, susiduriu su nemažai sunkumų dirbdama su šiuo pranešėju, žinant jo kilmės šalį, e, E, ši tema jam yra gyvybiškai svarbi. Bet aš galiu Jūs patikinti, kad Junktinė karalystė nėra vienintelė valstybė, kurios finansų rinkos nukentės dėl Brexit labai ženkliai. Todėl mes turime ieškoti e, subalansuoto gero teisės akto. Aš šiuo požiūriu e, manau, kad reikia remtis ES teisės aktų sukūriamą pridėtinę vertę visų pirma. Mes turime vadovautis siekiu sukurti padėtį, kurie užtikrintų sąžiningą visų traktavimą. Ir Europos įmonės neturėtų e, pasijausti, kad pagal naują teisės aktą jų padėtis yra prastesnė negu kitų. Europos interesai turi būti, turi susilaukti deromo dėmesio, todėl aš labai apgailestauju, kad pranešėjas visiškai uh, nekalba apie ateities delegacijų vaidmenį. Aš manau, kad šią temą mes turėtumėm labai daug kalbėti ir mes čia turėtumėm išdėstyti aiškus argumentus. Ir be to E, mes kalbame apie Europos priežiūros institucijų vaidmenį. Europos komisija, pavyzdžiui, labai daug kartų yra galvojusi, kaip sutvarkyti tų agentūrų veiklą ir pagalvoti, kaip, ta kaip tas ekvivalencinis mechanizmas galėtų būti pritaikytas naujam mechanizmui, kad jis iš tiesų atitiktų tikslą, būtų fit popapas, kaip sako pranešėjas. E, aš sutinku su pranešėju dėl skaidrumo. E, jis galiu jį patikinti, kad aš esu pasirengusi parengti poziciją, kuri leistų a, suvokti, kaip sprendimas yra priimamas, kaip atskiros sąlygos yra nustatomos nes e, tas sąlygas turi nustatyti parlamentas. 17 metų vasario mėnesį mes jūsų pranešėjai apie tai diskutavome ir akivaizdžiai e, reikia išreikšti, kad mes nenorime sukelti politinio arbitražo rizikos. Bet jeigu mūsų pranešėjas nori tos rizikos išvengti, jis pirmiausia turi pasisakyti už ekvalentiškumo sistemą tokią, kokia ji yra dabar sukurta. Ir turi būti rastas e, sprendimas komisijoje po to, kai bus įvertinti papunkčiui visi teisės aktai, kuriuos reikės palyginti. Taigi, manau, kad Šiame pranešime yra labai daug svarbių elementų, e, apskritai labai daug ko ten yra prirašyta, yra dalykų, e, kuriems aš pritariu, sutinku su pranešėju, kad reikia sukurti tokias aplinkybės, kurios tarnautų ES interesams, bet tuo pat metu aš noriu atkreipti dėmesį, kad 5, 8, 9, 15, 17, 20, 23 pranešimo projekto punktai turėtų būti e, perrašyti santykinai, sukuriant kitokią sistemą. Ačiū. Kopkatų. E, ačiū. Labai ačiū. E, labai atsiprašau, kad e, aš žiūriu per padidintus sakinius, tačiau aš iš tikrųjų noriu na, užsitikrinti. Man susidaro toks įspūdis, kad Londono sitis ims ir supainios visą rinką. Mes turime E, užsitikrinti, kad tikrai tam net mažiausia rizika neky, ne, nekyla. Be abejo, nes karalystės atsitraukimas iš tikrųjų e, duos didžiulę įtaką mūsų reguliavimui. O kaip mes su tuo susitvarkysime, aš nesiūlau, kad Junktinė karalystė dereglamentuos, kad, kad sumažins mūsų standartus. Mes turime labai aiškiai pasakyti dėl to, kaip Junktinės karalystės išėjimas reguliavimą paveiks. Dabar dėl ekvivalentiškumo. Aš manau, kad ekvivalentiškumo sistema yra puikia, jį veikia labai gerai. Pranešime sakoma, kad geres, geresnis galėtų tarptautinis bendradarbiavimas ir reikia dėrėtis dėl susitarimų tarp ES ir trečiųjų šalių. Ir kai pranešėjas kalbėjo, jis sakė, kad reikia kad būtų dvikryptis eismas tarp mūsų santykiuose. Aš pasisakau už ekvivalentiškumą. Devintoje dalyje sakoma, kad ES e, e, procese užtikrinant e, ekvivalentiškumą trūksta skaidrumo. Ir labai svarbu, kad būtų užtikrinta, jog nėra didesnio lobizmo ir kad ne. ne kad e, nesusilpnėtų pasikventiškumas. Dešimtoje e, dalyje sakoma, kad e, Europos, kad ekvivalentiškumo sprendimai turėtų na, apsaugoti piliečių interesus ir pasižiūrėjusi tai, kaip dabar šitas tekstas parašytas, tai piliečiai nebeturės galimybės finansuoti savo verslą kai kurias, praras kai kurias verslo finansavimo galimybės. Tad manau, kad turime labai aiškiai pasakyti, kad bendrosios rinkos apsauga mums yra labai svarbu ir ekvivalentiškumas turėtų būti vienkryptis, ypač kai kalbame apie breksitą. Mes turime nustatyti aukštus globalius standartus ir bandyti juos pasiekti. Ačiū. Ponas Komon, jūs jau kalbėjote. Kalbėtojas kalba be mikrofono. Pone Kobornai, pirmiausia, jūs neįsijungėte mikrofono ir niekas jūsų negirdė. Na kągi, aš tada gal įsijungsiu. Nu, tada kalbėsite, sako pirmininkas, kai aš jums suteiksiu žodą. Ir kadangi jūs jau kalbėjote, tai tada a, kiek vėliau. Ačiū. Taigi. Prieš suteikiant žodį komisijai, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį vieną mano galvą svarbę detalę. Man atrodo labai gerai, kad pranešėjas kalba apie lygiavertiškumo sistemos tobulinimą ir tai nebejotinai susišaukia su Europos vadovų tarybų nuskambėjusią išvadą dėl parlamento vaidmens breksito procese. Taigi aš manau, kad parlamentas šiuo atveju galėtų žengti žingsnį toliau ir a, kai kuriuos elementus sutvarkyti. Bet noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad negalime pradėti visko nuo nulio. Mes turime nepamiršti, kad emėja yra pateikusi pasiūlymą dėl trečiųjų šalių ir su ESA peržiūros procesu taip pat iš dalies vertinamas ir lygiavertiškumo <clears throat> mechanizmas. Todėl aš manau, mes turėtume nepamiršti tų pasiūlymų ir um, teikdami savo pasiūlymus. Taip, darbas nebaigtas, bet labai tikėtina, kad Europos parlamentas gana nuosekliai teiks savo pasiūlymus. Ir turi būti dirbama ne tik tai su komisija, bet ir su nacionaliniais parlamentais. Kitas dalykas. Labai svarbu tinkamai susikalbėti, kad neįkiltų nesusipratimas. Penktoje dalyje minima abipusiškumo pripažinimo taisyklė aktuali ir mūsų kolegoms iš jungtinės karalystės. Bet um, abipusiškumo pripažinimo taisyklės iš esmės tai egzistuoja tik iš dalies. Dabar mes kalbame apie lygiavertiškumo sistemą, o kaip jį veikia. Yra išduodamas finansinėms paslaugoms teikti pasas ir jūs galite veikti visoje teritorijoje ES, bet tai nėra abipusio pripažinimo principų pagristas procesas, o lygiavertiškumo principas ir sistema yra kas kita. Ir jokių būdų lygivertiškumo sistemos negalima sutapatinti su abipusių pripažinimu. O lygivertiškumas, kaip taryba sako, visada yra vienašališkas reikalas. Aišku, procesas ir sistema turi būti grindžiama objektyviais kriterijais ir reikia atsižvelgti į kitos pusės interesus bet negali tai vykti pasirinktinai. Nes pasirinkimas visada yra vienos pusės reikalas. O lygiavertiškumas, kada vienodai veikia abidvi pusės. Todėl nemanau, kad čia išvelgtume kažkokių rimtų skirtumų. Ir pačios sistemos sandara anaip tol nėra tokia, kuri leistų vienašališkumo principą taikyti. Bet kita vertus, nereikia visko vertinti neigiamai. Reikia tiesiog įvertinti tai, kas egzistuoja. Ir akivaizdu jau dabar, kad trūksta skaidrumo. Ir kai mes, pavyzdžiui, kalbamės su amerikiečiais, tai jie sako, nieko nekeiskime, tegul viskas lieka kaip yra. Bet aš manau, kad tikrai atsižvelgianti Brexit reikia peržiūrėti sistemą, bet siūlyčiau nesijimti per nelik radikalių e, veiksmų ir nebūti tokiais kritiškai. Ir dar. Nebijotina, kad kapitalo rinkose bendra priežiūros sistema yra labai pageidautinas ir svarbus dalykas. Ir mes norėtume, kad nuosekliai ir nacionaliniu lygiu būtų taikomos taisyklės, nes egzistuoja ES vieningas, vieninga, vieningų taisyklių sistema. Ir įtaikytina ne tik tai bendradarbiavimo plėtros rytėje, bet taip pat ir priežiūros srityje. Mes turime siekti, kad ES teisės aktai, jų nustatytos taisyklės būtų įgyvendinamos vienodai. Ypač atsižvelgiant į praktinius elementus, tai aktualu. Jūs žinote, kad mes daug praktinių elementų turime apsvarstyti, tai yra ir fiktyvios įmonės, ir kitokie dalykai, kurie labai aktualūs. Bet lygivertiškumo sistemos uh, tobulinimo darbas apima visas detalės, o ne kažkokią tai vieną ar kitą elementą. Todėl aš manau, kad reikės tobulinti toliau taisyklės, kurios būtinos, pavyzdžiui, investicijos investicinėms įmonėms. Ir aišku, visą tai išsamei svarstysime, kada renksime galutinį pranešimo tekstą. Pone Kobornas, o po to komisija. Na, mane šokiravo šiek tiek tai, ką išgirdau. Negaliu patikėti, kad kolegė išrinko jungtinės karalystės rinkėjai. Jie neturi kovoti čia už ES sistemos principus. Aišku, matyt, jinai tvirtai tiki tais principais, bet tai labai neramina, nes visiškai nenorima, kad Junktinė karalystė dėrybose gautų ir savo naudos. O visas tas europinis projektas, žinote, Jūs galvojate apie tai, kas bus naudinga projekto kontekste, bet ne tai, kas bus naudinga uh, mūsų piliečiams. Ir domimasi tik projektu kaip po tokiu. Aišku, yra labai baiminamisi jungtinės karalystės išstojimo, jungtinėje karalystėje sutelktas didžiulis kapitalas ir gebėjimas investuoti. Yra aišku ir kitų dalykų, kurie mums suteikia prieš jūs pranašumą. Ir to jūs pranašumo jūs baiminatės. Bet yra ir kitų valstybių - Vengrija, Čekija ir net iš dalies Prancūzija bamba dėl to, kas vyksta ES ir galbūt jos paseks mūsų pėdomis. Taigi, kaip sakiau, jūs labiausiai domina pats projektas, bet ne ta nauda, kurią turėtų gauti ES piliečiai. Todėl negaliu patikėti, kad mano kolegė šitaip kalbėjo. Pirmininkas, aišku, jūs puikiai suprantate, kad Europos parlamento nariai atstovauja ES piliečiams, o ne kažkam kitam. Jūs, ponia Korbinai, kalbėjote pakankamai ilgai. Aš galėčiau sureaguoti tai, ką sakė ponas Korbinas, nes mūsų diskusijoje tai, kontek, tai aktualu. Taip aš tikiu, kad ES stiprybė glūdi jų piliečiuose ir piliečių jėgose. Ir aišku, Aš galvoju ne apie kažkokį konkretų regioną, ten Europos pietryčius ar ką nors, bet aš galvoju apie Europos piliečius. Kita vertus, aš manau, geriausiai bus atstovaujama tiems piliečiams, jeigu bus sukurta stipri finansinių paslaugų reguliavimo sistema, kuri užtikrins rinkų stabilumą. Apie tai mes šią popietę ir bandome kalbėti. Pirmininkas. Ačiū. Na atvyko komisijos atstovė, prašom. Ačiū, aš grįžtu prie projekto. Tris dalykus norėjau pasakyti. Visų pirma, taip, pranešimo projekte nėra atsižvelgta į visus pasiūlymus, kurie buvo pateikti, į visus kriterijus, kurie buvo siūlomi. Ir e, darbe, kuris bus atliktas, bus būtinai tai atsižvelgti. Antras dalykas kalbam apie abipusiškumą. Ta ekvalentiškumo sistema parodė, kad galima pasiekti abipusės naudos daugelėje sričių, žinant, kaip ta sistema yra sukurta, kaip ji yra kontroliuojama. Todėl dabar nebūtų visiškai teisinga sakyti, kad e, galime tik sukurti abipusę sistemą. Turinys rodo, kad dar 2017 metų pabaigoje, kai buvo priimti reikalingi sprendimai dėl prekybos Junktinėmis Amerikos valstybėmis, toks dalykas jau egzistavo. Trečias dalykas - sprendimas dėl Šveicarijos. Jis nebuvo nei kiek paviršutiniškas, buvo kalbama apie dėrybose, apie klausimą, kuris yra nepaprastai svarbus, e, galvojant apie teisės aktų įgyventinimą. Tai yra labai aktualu. Tas klausimas buvo išspręstas gana greitai, sprendimas buvo priimtas greitai. Toliau pranešėjas. Visų pirma, ačiū pirmininkė, ačiū visiems kolegoms už komentarus. Norėčiau sureaguoti į keletą minčių. Peranš, aš specialiai pranešime nei karto nebandžiau atskleisti, kad esu, esu parlamentaras iš Airijos ir aš tikiuosi, kad jūs suprantate. Uh, Mes norime sukurti tokį pranešimą, kuris e, susilauktų paramos mūsų komitete ne tik dabar, bet ir vėliau. Aš nekalbu apie kažkokios vienos valstybės egoistiškus strateginius interesus. Jūs savo pasisakymę tarsi bandėte pareikšti, kad aš būdamas airis negaliu e, sąžiningai išspręsti šio klausimo, bešališkai išspręsti šio klausimo. El ir jūsų komentaras dėl to fit for purpose tinkamumo sistemos. Aš galiu pasakyti, kad e, ne pareiškimą aš padariau, o klausimą iškėliau. Aš norėjau išsiaiškinti, ar taip yra. Taigi aš nesiūlau čia uh, e, galvotrukščiais pradėti naujoviškos sistemos taikymą. Mes turime pagalvoti apie naujas formuluotės, bet aš siūlau, kad mes pakoreguotume tai, ką turime, kad sukurtume geresnę parlamentinės kontrolės sistemą, nesprendimų prieimimo kontrolės sistemą, pasirūpinant, kad procedūra būtų švari, jeigu taip galima pasakyti, visiems ir pareiškų tiekėjams, ir dalyvaujančiams sprendimų raime, ir e, galutiniams e, rezultato naudotams. Ir kitas dalykas, mes turime kalbėti apie peržiūros mechanizmą. Tų dalykų dabar nėra. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad yra nepaprastai svarbu e, parlamento E, kontrolę užtikrinti visiems sprendimams, kurie yra priimami. E, mes turime kontroliuoti patį sprendimų prieimimo procesą. Tai būtų naudinga visoms trečiosiams valstybėms, kurios nori palaikyti santykius su mumis. Dėl abipusio pripažinimo. Žinoma, mes ES e, turime e, aiškę e, tvirtinimo sistemą, niekas kitas e, tuo negali naudotis, jeigu nesate ES narys, jūs negalite e, to, toje sistemoje dalyvauti. Lygiai taip pat turime ekvivalencijos sistemą ir galėtume pateikti abipusio pripažinimo pavyzdžių, e, kur, su kuriais mes sutinkame. Pavyzdžiui, abipusis pripažinimas draudimo uh, pakartotinio draudimo srityje galioja su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Tai e, abipusio pripažinimo pavyzdys. Ir šis atvejis turi būti prisimintas, kai kalbama apie e, konstruktyvų susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis, e, kuriame bus ir finansų skyrius. Taigi, aš siūlau penktojo dalyje E, ponė Fernandas, aš sutinku, kad jį reikia pakoreguoti, pa pakeisti. Bet radikaliai mes nepakeičiame galiojančios sistemos. Bus tik tai geresnė struktūra pateikta ir aš manau, kad mes to galėsime pasiekti. Klausimas dėl ISIS prieš pastatat NSI. Aš mm, suprantu, kad čia yra būtent ekspertų sritis. Uh, kompetencijos rytis. Diskusijos vykusios peržiūrint visą, jau esą, e, jau rodė, kad netaip jau lengva bus pasiekti pusiausvyros. Todėl aš dabar galiu pasakyti, kad sprendimų prieimimo procesą reikia kontroliuoti ir kol kas kontrolės nepakanka, tai turi pasikeisti. Aš tokią diskusiją pradėjau, komisija sutinka su mūsų pasiūlymais ir aš Noriu padėkoti kolegoms, kurie e, sakė, kad pranešimas yra subalansuotas. Aš stengsiuosi tą diskusiją toliau tęsti. Aš nenoriu, kad šis pranešimas būtų traktuojamas kaip atsvara e, dėryboms su Brexit. Tai nėra mūsų tikslas. Mes kalbame apie 27 valstybės narės, o ne ką kito. Mes norime, e, kad būtų sukurtas žymiai geresnis skaidrumas sprendimų prieimimo procese ir aiškiau būtų apibrieštas parlamento vaidmuo. E, trečiosiom šalims gali būti priimami labai konstruktyvūs sprendimai, aiškiai numatant e, e, bendradarbiavimo sąlygas. Ir jeigu mes tą pasieksime, tai galėsime džiaugtis rezultatu. Ir aš, kiek žinau, po praeitų metų komisijos pranešimo, būtent į tai ir turime atsižvelgti. Taigi mano e, pastabos būtų tokios, esu pasirengęs bendradarbiauti su kolegomis ir aš galiu pasakyti, kad e, norėčiau, jog didėja, didžiąją dalį mano pranešimų galėtų kolegos paremti, o ne tik kai kurios punktus. Ačiū. Kalendorius. Toks. Atsiprašau, dar pranešys vieną sakinį noriu pridurti. Ponas Fox atsiprašė, kad negalėjo atvykti, bet jis man savo komentarus pateikė raštu. Jis yra AKR šešėlinis pranešėjas. Prašyčiau įrašyti tai į protokolą. Deja, mes e, tų e, komentarų nežinome, nes ne, jų negavome, gal galėtumėt mums kopiją perduoti. Taigi, kitas ketvirtadienis pakeitimų teikimo terminas Gegužės 28 svarstysime pakeitimus. Birželio 18 dieną ekonomikos komitete bus svarstoma. Rugsėjo mėnesį plenarnį bus tai turėtų pasiekti šis pranešimas. Dabar jau posėdį baigiame. Rytoj pradėsime 11 valandą. Ačiū.